So, wir freuen uns natürlich, dass Wim van der Kamp. Labai džiugu, kolegos, kad, e, kad Vimas grįžo e, e, iš kovos ir dabar galime pradėti. Norime pasveikinti atvykusius jūs į e, šitą posėdį. Jeigu niekas neprieštaraujate, galime patvirtinti darbo tvarkę. Ir dabar tvirtinsime protokolą, jeigu niekas e, ne E, neprieštaraujate, tai galime patvirtinti e, vasario 15 dienos protokolą. Ir periname prie kito darbo, prie kito žodžios punkto, esos reglamento e, pristatymas ir praėjusiais, praėjusių metų gruodį komisar, komisarė Bulk pristatė oro erdvės oro transporto paketą šiame komitete ir dabar na, jau mes pavadiname, įvardėjome savo e, pranešėja ir mes galime dabar pasidalinti nuomonėmis apie tai. Tai pirmiausia, aš teiksiu žodį panu Kornelis, o paskui e, suteiksiu, jis yra iš e, MUV generalinio direktoreto, o paskui suteiksime žodį Marinesku, tai yra pranešėjai. Ponas Kornelis, žodis jums. Dėkuoju, pirmininkė, man labai malonu čia dalyvauti ir pristatyti šitą komisijos E, pasiūlymą dėl naujo reglamento, e, dėl bendrų taisyklių e, civilinės aviacijos saugos srityje. Pirmiausia, aš norėčiau skaidrę pristatyti. Pirmiausia, kodėl mes dabar pateikėme šitą pasiūlymą. Todėl, kad mes manome, jog labai svarbu ir naudinga yra atnaujinti dabartinius teisės aktus kuriais e, vadovavomės pastarosius 10-15 metų, tam, kad parengtume ES aviacijos reguliavimo struktūrą ir susirungtume su iššūkiais, kurie mūsų laukia per ateinančius 10-15 metų, kad mes galėtume toliau užtikrinti e, saugų ir ekologišką oro transportą mūsų e, keleiviams ir apskritai visai visuomeniai. E, šis pasiūlymas labai atitinka komisijos prioritetus ir e, mūsų darbo e, vietų kūrimo ir augimo darbo atvarkę. Mes norime pagilinti vidaus rinką, padaryti ją sažiningesnį, sustiprinti pramaninę bazę aeronautikos srityje. Ir be abejo, kadangi aviacija yra tarptautinis globalus verslas, mes norime sustiprinti ES vaidmenį E, kaip globalaus veikėjo. Kokius principus mes taikėme per peržiūrą? Pirmiausia, mes e, nenorėjome padaryti kažkokios revoliucijos, mes norėjome kaip tik e, padaryti evoliuciją. Tai yra siekiame užtikrinti visą tai, ką mes per pastaruosius e, metus sukūrėme reguliavimo bazėje ir tarp jų ir ežos funkcionavimą. Antra, mes vadovavomės tokiu principu. Mes stengiamės reglamentą padaryti proporcingesnį ir supaprastinti jį. Pavyzdžiui, susitelkiant ties pagrindinėmis rizikomis ir e, paremti e, rezultatais e, ir, ir laikytis rezultatais paremto požiūrio. Taip pat mes norėjome sustiprinti vienos Europos sistemos filosofiją, kuria apimtų visus veikėjus nacionalinių lygmenių. Ir taip pat mes turėtume um, užtikrinti tarpusavio priklausomumą tarp skirtingų politikos skripčių. Mes norime užtikrinti daugiau lankstumo nei praeitie tam, kad galėtume prisiderinti prie technologijos plėtros ir taip pat kiek įmanoma užtikrinti technologiškai neutralią e, aplinką palankiai inovacijoms. Pirmiausia, dėl e, geresnio mūsų turimų išteklių panaudojimo. Vienas iš išteklių, kurį mes turime, tai yra išteklių sukaupimas ir naudojimasis e, tarp nacionalinių aviacijos valdžios institucijų, tarpusavyje ir tarp ESOS kitoje pusėje. E, mes norime pasinaudoti Europos aviacijos inspektoriais ir sukurti struktūrą, kaip reikia perduoti atsakomybę tarp šitų skirtingų organizacijų, tam, kad galima būtų užtikrinti priežiūros e, atitinkamą e, priežiūrą. Taip pat mes sukūrėme skubių atvejų mm, priežiūros mechanizmą. Mes visi žinome, kad Europos sistema tam tikrą prasme priklauso nuo jos silpniausios dalies ir todėl mes turime imtis veiksmų, kai e, nepakanka e, kažkokių saugiklių. Todėl mums reikia Europinės reagavimo bazės Ir taip pat svarbu, žinome, kad yra daug kontroversiškų nuomonių tarp e, valstybių narių. Toliau, kai kalbame apie geresnį esamų išteklių panaudojimą, mes norime sukurti informacijos saugyklą, e, kuri būtų naudojama e, sertifikatų išdavimui ir priežiūrai. Dabar šita informacija yra visur ES valstybėse narėse ir esoje. Toks pavyzdys būtų, pavyzdžiui, geresnė struktūra, pagal kurią būtų keičiamasi aeromediciniais duomenimis. Ir e, prisimename e, tą nelaimę, kaip e, su, sudužo German Wings lėktuvas. Dabar taip pat mums labai svarbu plačiau pasinaudoti kvalifikuotais publikuotomis institucijomis ir e, taip pat iškelsime didesnius reikalavimus valstybėms narėms ir esai pagrindinėme reglamente. Taip pat e, bus nustatyti inspektorių kvalifikaciniai reikalavimai, kurie turės būti vienodi visoje Europos Sąjungoje, labai aukšti ir visos valstybės narės turės taikyti tas pačias taisyklės tokiu pačiu būdu. Mes taip pat e, stengiamės taisyklės padaryti proporcingesnės ir užtikrinti skaidrę skubių priemonių sistemą ir, nuolai, ir iš, išlygų sistemą. Taip pat svarbu aviacijoje tai, kas vyksta IKA organizacijoje. Mes stengsime vadovautis kiek įmanoma globaliomis taisyklėmis ir veikti efektyviau kaip viena Europa IKA organizacijoje. Ir tam mes sukūrėme ekspertų tinklo mechanizmą, dirbančių kartu šiame globaliame forume. Taip pat e, sukūrėme informacijos e, saugyklą apie skirtumus tarp, teisės aktų skirtumus tarp mūsų ir tarp IKAO teisinės bazės. Toliau, kalbant apie lankščią ir rezultatais paremtą sistemą, mes įvedėme šitą naują pasiūlymą, tai yra įvedame naujus aiškius principus, e, pagal kuriuos bus e, vykdoma, vykdomas rizikos įvertinimas ir e, labiau remiamasi rezultatais. Reglamentas daugiausia susikoncentruoja į didžiausią riziką ir didžiausią poreikį, kai galvojame, kad reiktų e, valstybė įsikišti į tą sritį ir tai bus e, daugiausia komercinio transporto srityje. Mes įvedėme e, didesnį galimybių spektrą įmonėms parodyti, kad jos laikosi pagrindinių reikalavimų. Pavyzdžiui, mes išplėtėme galimybę dirbti su atitikties deklaracijomis, kaip ir daugelie kitų ūkio sektorių. Mes supaprastinome apibrėžimus, skirtingas klases, veikimo klases orlaivių klasės paprastiname. Ir taip pat numatėme lizingo galimybės tarp įmonių, o tai yra labai tampa vis svarbiau integruojantis mūsų pramonį. Taip pat įvedėme kitas lankščias formas, pavyzdžiui, dalyvavimo formą, jog valstybės narės gali pradėti dalyvauti Europos re, režime su kariniais lėktuvais, pačios įmonės gali, gamintojai gali nuspręsti dalyvauti, e, pavyzdžiui, panaudojant kažkokį mažą e, orlaivį, kuris e, kol kas pagal Europos taisyklės nėra įtrauktas. Tačiau svarbiausia yra labai naudinga ESA, turėti ESA sertifikatą. Taip pat mes perkeliame į KAO reikalavimus dėl saugos valdymo. Tai buvo sukurta į KAO struktūra visai neseniai. Taip pat formalizavome ES aviacijos e, saugumo planą, tai labai svarbus mūsų politikos elementas ir taip pat pasistengėme pagerinti teksto struktūrą ir įvesti standartinę, labiau standartizuotą terminologiją. Laikui bėgant e, iškilo atsirado skirtingų klausimų ir pastebėjome, kad jie galbūt netinkamai yra mm, reglamentuoti dabartiniuose teisės aktuose. Todėl mes sustipriname metodus, kuriais mes ateityje spręsime tarpusavio priklausomybę tarp saugumo taisyklių susijusių su orlaiviais iš vienos pusės ir, ir e, iš kitos pusės e, su kitomis techninėmis sritimis aviacijos srityje, pavyzdžiui, saugumo ir aplinkos saugos teisės aktai. Taip pat mes įtraukėme e, nuostatą, e, įtraukėme internetinį saugumą į šitą teisinę bazą ir esą e, nurodė, kad reikia geriau dirbti su cheminiais teisės aktais pagal REACH reglamentą. Taip pat pastebėjome spragą bėgams metant, metams, bėgant metams. Tai yra antžeminių paslaugų e, tvarkymas ir e, mes pasiūlėme įtraukti antžeminės paslaugos iš tą reglamentą. Aišku, tai yra kažkokios labai griežtos taisyklės, yra, e, tačiau jos numato tam tikrą proporcingą saugumą. Taip pat dėl aplinkosaugos reikalavimų, triukšmas, emisijos, tie reikalavimai jau buvo mūsų reglamentuose, dabar ne, ankstesnėme reglamente, tačiau dabar mes įtraukėme papildomus reikalavimus į dizaino patvirtinimo procesą e, statant orlaivį. Ir taip pat įtraukime tai į e, sertifikavimo procesą. Taip pat reglamente buvo dar viena didelė spraga, kurios prieš dešimt metų nebuvo galima e, numatyti, tai yra bepiločių orlaivių atsiradimas ir todėl mes čia įtraukėme svar, svarbų priedą, kuriame yra numatyti reikalavimai ir procedūros, kaip e, spręsti nepilotuojamų orlaivių e, saugumo klausimą Europoje. Ankstesnėme reglamente buvo apribojimai, buvo nusakyta, kad visos nepilo, visi nepilotuojami orlaiviai iki 50 e, kg nėra įtraukti į reglamentą, tačiau mes nusprendėme išimti šitą nuostatą ir sukurti visas, visai Europai bendras taisyklės nepilotuojamiems e, orlaiviams. Tačiau, aišku, turi būti nustatytos taisyklės, kurios yra proporcingos e, rizikai. Pavyzdžiui, kitokios taisyklės yra mažiems e, dronams taikomos, nei e, dideliems ne, bepiločiams orlaiviams. Tačiau prie to grįšime detaliau šiek tiek vėliau. Taip pat mes pageriname keletą esos valdysenos aspektų. Kaip žinote, tai yra agentūra, kuri sukūrė kuri buvo sukurta šiuo reglamentu. Šiame tekste yra padaryti keli pakeitimai dėl bendro požiūrio. Jis yra paremtas bendra parlamento tarybos ir komisijos nuostata dėl to, kaip turi būti kūriamos decentralizuotos agentūros ir kaip jos turi veikti. Mes įvedėme vykdančiosios valdybos. Uh, mm, savoką, e, taip pat e, įvedėme naujas, e, naują pajamų formą, pavyzdžiui, dotacijos, kurias EASA gali panaudoti siekdama užtikrinti saugumą Afrikoje ar kitose pasaulio šalyse. Taip pat mes pasiūlėme įtraukti galimybę taikyti atlygį. ASOS darbuotojams už e, tą e, ATM atliekamą darbą ir priežiūrą. Oro o, o, dispečerių paslaugas. Taip pat e, esą, esą turime padėti turime apibriežti esos darbo krūvį ir efektyvumą. Ir e, žinome, kad dabar yra e, dalis darbuotojų apmokami iš mokesčių rinkliavų. Taip pat mes pasiūlėme e, daugiau pasinaudoti esos patirtimi ir suteikti galimybę komisijai kreiptis į ASA, jeigu reikia pagalbos e, techninėje srityje, jeigu techninės patirties, saugumo, aplinkosaugos mokslinių tyrimų, mokymo srityje ar įgyveninant bendros e, erdvės politiką. Ačiū. Ir galiausiai dėl dronų, dėl bepiločių orlaivių. Tai šiek tiek parodo skirtumą tarp praeities ir dabarties. Ir matome, kas bus įmanoma tada, kai e, bepiločiai orlaiviai mūsų erdvėje galės E, skraidyti laisviau. Mes pasiūlėme visus dronus įtraukti į e, šitą reglamentą ir nustatyti bendras taisyklės, kurios būtų paremtos e, proporcinga rizika. Ir aišku, reikia susitelkti į veiksmo operacijos riziką, ne į orlaivio dydį, ne į drono dydį, dydį, bet į jo operaciją, paskirtį. Ir reikia taip pat remtis tuo, kuris yra naudojamas, ar Briuselio centre, ar kažkur Švedijoje Švedijos šiaurėje. E, taip pat e, mes pasiūlėme e, adaptuoti tam tikras procedūras, jas reikia pritaikyti atsižvelgiant į draunų panaudojimą, nes žinome, kad mes turime didžiulę bendruomenę ir daugelis žmonių tiesiog nėra pripratę prie oro erdvės taisyklių. Dronai yra gera priemonė e, siekiant užtikrinti saugumą, priežiūrą ir e, mes norime išvengti ateityje tokių situacijų, kad dronai nuskristų į erdvę, kur neturėtų to daryti, tad mes turime tam nustatyti taisyklės. Taigi taip trumpai apžvelgiau e, bepiločius orlaivius ir tuo baigiu savo įžanginį žodį. Ačiū. Panas Marinesko, ačiū pirmininkė. Ką tik išklausėme komisijos pristatymą ir matome, koks svarbus šis reglamentas. Manau, kad pasiūlymas yra subalansuotas, kad jo labai reikia šiai pramonės ryčiai. Turiu keletą klausimų. Pirmiausiai, kodėl komisija atsisako Europos aviacijos agentūros pavadinimo. Taip pat dėl bepiločių orlaivių. Noriu pasitikslinti, man tai yra pati svarbiausia tema pranešime. E, bepiločiai orlaiviai jau dabar kelia labai e, daug iššūkių ar su jais labai daug vilčių siema, nes jie gali e, daryti bet ką, viską ir tai yra technologija, kurios negalima sukontroliuoti, nes jie egzistuoja visur, net ir žaislo parduotuvė miesto vidury gali jie skraidyti, taigi dėl to gali kilti daug problemų. Europos aviacijos saugos agentūra taip užsijama aviacijos sauga, bet e, tie bepiločiai orlaiviai yra e, skraidantys objektai ir reikia griežtesnių taisyklių nuostatų reglamente. Jiems reglamentuoti taip, daug kas bus padaryta deleguotojų aktų pagalba, tačiau svarbiausiai principai turi būti įtraukti į reglamentą. Yra tam tikrų nuostatų dėl registravimo siūloma e, drausti skraidyti tokiems orlaiviams kai kuriuose teritorijose, bet man atrodo, kad mums reikėtų išsamesnių atsakymų apie tai. Dar turiu klausimą apie mokesčius ir nuobaudas 4 ir 2,5 procento, du skaičiai minimi. Norėčiau paklausti, kodėl komisija apsisprendė būtent dėl tokių e, dydžių, jau kalbėsime apie E, bendrovė, kurios apyvarta yra 15 milijardų, pavyzdžiui, ir bus. Ir jeigu jie reikės sumokėti 2,5 procento nuo apyvartos, e, matysime įdomių dalykų, net jeigu ir, pavyzdžiui, padaryta bus e, rimtų klaidų. Sauga, saugumas. Ar kokį poveikį padarys esos įsitraukimas į saugumo užtikrinimą, ypač e, užtikrinant kibernetinį saugumą, kokie yra ketinimai siemi su ESA. Tarptautinis bendradarbiavimas, mano nuomonė, jis yra labai svarbus, tačiau aš taip pat tikiuosi, kad ESA ar mes apskaitai užsitikrinsime abipusiškumo principą. ESA, pavyzdžiui, EF EA e, dėl sertifikavimo. Tai labai svarbu pramoniai. Tai sumažintų e, ir e, išlaidas. Taigi tiek. Dabar Gabriel Proser. Labai dėkoju pirmininkė ir dėkoju komisijai už pristatymą. Džiugu, kad mes iš anksto turime galimybę pakalbėti apie tokį svarbų dokumentą. Iš tiesų, tai ateitis yra susijusi su mūsų oro SD ir su tūkstančiais tūkstančiams kvalifikuotų darbo vietų. Manome, kad labai gerai yra padirbėta, tačiau E, mes e, nežinome, ar iš tikrųjų daugelis tų e, pakeitimų yra lygiai tiek pat naudingi saugumo srityje. Ir mm, manau, kad reikia rasti bendrą sutarimą tam, kad mes visi, kad tik, visi kartu galėtume prisidėti prie šito pasiūlymo. Ir mm, mes pritarėme komisijos E, e, pasiūlymai. Mes turime įsiaiškinti, kiek esą kompetencija turėtų e, apimti. Taip pat minėjote skrydžius per konflikto zonas. Čia informacija apie saugumo tarnybas valstybėse narėse yra vienintelis būdas, kaip padidinti ESO kompetenciją. Aš esu tikra, kad tarp valstybinis klausimas kaip aviacijos e, saugumas nėra tas rytis, dėl kurios mes turėtume ieškoti bendrų sprendimų, mes turėtume ieškoti naujų sprendimų, o neduliuoti dabartinės gerai veikiančias sistemas. Taip pat kalbate apie priemonės ir bendradarbiavimą, neminite e, nieko konkretaus. Tad noriu paklausti, ar e, ką komisija įsipareigoja šiose srityse. Be saugumo taip pat minite aplinkosaugos standartų sertifikavimą ir e, kitas, e, kitus dalykus visą tai atrodo protinga ir tikiuosi, kad mes Europos parlamente taip pat galėsime prisidėti prie socialinių standartų. Aš taip pat lengvai galiu įsivaizduoti, e, kokia yra e, mūsų kompetencija. Mums kyla klausimas, kokio, kokia bus esos kompetencija. Ir dabar norėčiau dar kartą pabrėžti, kad atsižvelgiant į tai, jog oro erdvėje labai smarkiai vyksta pokyčiai e, ir žinome, kad esos biudžetas yra mažinamas, neturėtų būti jokių klausimų apie tai. Mes E, turime, e, tai, tai įtakoja labai daugelį veikėjų oro, oro bendrovės ir visus kitus, todėl labai svarbu, kad ES karpydama biudžetą savo pati ne, nepakenktų. Ir e, taip pat, ar, Euro, ar ESA turės galimybę iš tikrųjų susidoroti su tomis užduotimis, kurios jai yra numatytos. Taip pat yra planų um, dėl mm, finansavimo iš uh, papildomų mokesčių, tačiau tai yra ilgalaikis finansavimas. Taip pat dėl esos tarptautinio vaidmens. Aš manau, yra logiška, kad um, ES atliktų labai svarbų vaidmenį esoje ir uh, atliktų svarbų vaidmenį tarptautiniu mastu. Uh, Manau, kad mes e, tokiu būdu galėsime su patidžiavimu e, atstovauti savo valstybės narės pasaulyje. E, mes turėtume pasitengti eksportuoti savo saugumo standartus ir padėti kitiems regionams, kuriem, kuriems, kuriems trūksto saugumo. Taip pat turime padėti esai, tačiau ne tik pinigais, kalbame pirmiausia ir apie politinę paramą. Taip pat buvo minėta, kad esą E, e, turi e, turi turėti atitinkamą tarptautinį statusą ir mums labai svarbu žinoti, koks, kok, kokį, kokį vaidmenį atlieka ESA tarptautiniu mastu. Įteris Andalinas, ačiū pirmininkė. Mes E, kaip frakcija ir aš kaip šešėlis panešės tikrai atidžiai e, nagrinėsime šį klausimą. Nepilotuojamų orlaivių e, situacija tikriausiai yra pati rimčiausias dalykas, ypač pavojus, kurį jie kelia. Neseniai matėme vieną atvejį. Vos nesusidūrė Prancūzijoje lėktuvas su tokiu orlaiviu. Tai yra labai svarbi problema, reikia taip pat nepamiršti šio klausimo nepilotuojami orlaiviai ir civilinės aviacijos sauga. Toliau e, nacionalinių inspekcijų ir ESOS ryšiai. Mes matome, kad vis daugiau e, galių perdodama Kielne veikiančiai ESAI, o nacionalinės e, inspekcijos ar priežios tarnybos e, vis mažiau turi e, funkcijų, bet kai kurios yra tikrai puikios aukštos kokybės. Mano klausimas, kokie bus ryšiai numatyti tarp ESOS ir nacionalinių inspekcijų tiek, pirmininkė. Ačiū, pirmininkė. van Wintelburg. E, noriu pateikti klausimų komisijai. Devintas priedas. Man regis, kad yra daug neiškumų jame. Pavyzdžiui, ten kalbama apie asmenys, kurie e, susijęs su nepilotuojamų orlaivių valdymu. Noriu paklausti, ar komisija numato kažkokių dalykų, ar pavyzdžiui, e, mokymai bus rengiami tokiems operatoriams nepilotuojamų orlaivių. Dėl darbo rinkos kyla taip pat problemų. Gali atsirasti e, įvairovė labai didelė, nes jau dabar e, ne vienodas principas remiantis jie yra apmokomi. Aš norėčiau paklausti, ar komisija ketina priimti deleguotų aktų šioje srityje. Dar vienas dalykas - konfliktinės E, zonos. Tai buvo minėta Niderlandams, tai labai aktualus klausimas, bet ir kitos valstybės narėms. Aš e, kalbu apie MH17 konkrečiai. Praeitie ES prašė tvirtesnio centrinio vaidmens ir reikalavo, kad saugumo tarnybos pasidalytų tam tikrą informaciją su jie, kad ESA galiausiai galėtų teikti rekomendacijas ar net nurodymus teikti aviacijos bendrojams tam, kad būtų užkirstas kelias nelaimėms. Mano klausimas yra toks, kodėl komisija nežengia toliau šiame pasiūlyme. Aišku, reikia užtikrinti pusiausvę tarp saugumo saugos, bet kodėl reikia kalbėti tik bendrai, užuot pateikus konkrečius pasiūlymus. Kilionen. Dėkoju, pirmininkė. Visada pats svarbiausias pagrindas yra saugumas ir efektyvumas. Nesvarbu, iš kur yra e, tas orlaivis. E, turime pavyzdžių, vyksta daug inovacijų, didelių inovacijų, tačiau labai svarbus e, klausimas yra ar mes, e, kurdami visus šios naujus produktus ir inovacijas, e, ar mes jau pasiekėme e, aukštumas, ar mes galime tai sukontroliuoti ir ar politikai gali atsižvelgti į visus šitos pokyčius bendroje sistemoje. Esos ištekliai yra dabar riboti ir mes daug dirbame pagal numatytus e, terminus su įmonėmis, e, jų sertifikavimu. E, ar taip pat tos įmonės sukurs standartizavimo procesus, ar tarptautiniu mastu yra bendradarbiavama su Kanada, su JAP ir kitomis pasaulio šalimis? Ir kokia esos ateitis, atsižvelgiant į besikeičiantį pasaulį? Mūsų politinė sistema e, yra labai ilga ir e, užvilkinta, todėl labai svarbu greitai veikti ir protingai ir ekonomiškai veikti. Dėkuoju, dabar Karima Dėlė. Prezident. Dėkuoju, pirmininkė. Komisija mums pateikė informaciją ir akcentuojama, kad 50 procentų procentų iki 10 metų dar išauks e, aviacijos apimtys. Ir ar bus pakankamai prisitaikyta prie to pakilimo ir ar naujo agentūra užtikrins tikrai e, saugą pakankamą ir ar mes galėsime pakankamai gerai kovoti su klimato kaitos pasiekmėmis ir ar tikrai 50 procentų bus sumažintos emisijos. Nežinome, kad labai veikia aplinka, labai daug e, iš metalų išskiria šis sektorius ir Ir kaip e, galite jūs apibūdinti organizaciją visą esos? Ar bus, nebus taip, kad aplinkos saugos dalykai e, Jūs sakote, kad visus aplinkosaugos dalykus įgyvendinsite, bet nepateikite jokių konkrečių e, duomenų apie tai. Ir būtų įdomu pasižiūrėti į organizacinę struktūrą ESAS, ar jinai galės užtikrinti pakankamą kontrolę. Uh, Kitas klausimas, kuris man atrodo svarbus, taip pat jisai susijęs su aplinka. Ar jūs jau rengiate norvas, galvojate apie e, technologiją, nes naujoves e, kūrą alternatyvų? Ar galvojate apie tokius svarbius elementus? Pavyzdžiui, aviacinio kūro naudojimas E, kaip, ar jūs galvojate, ar nereikia. Ir ar jūs apie tai galvojate, apie tai, kaip ateityje, ar bus taikomas kažkoks mokestis? Ir dar kaip užtikrinti valstybėse narėse e, pakankamą pilotų e, apsaugą, kad jų sveikata tiek fizinė, tiek protinė e, būtų geresnė. Jūs, mes visi matome, kas, kaip viskas daroma po German Wings. Matome, kad yra spengianti tyla dėl šių dalykų Daugelis ataskaitų kalba apie tai, kad e, pilotai kenčia nuo nuovargio nuolatinio, bet apie tai beveik nieko nekalbama. Ir dar, kaip jūs ketinate e, sumažinti interesų konfliktą, e, numatydami tas visas naujas esos funkcijas? Ačiū. Danke sehr, jetzt Ines Ayala Sender. Toliau Ines Ayala Sender. Ačiū pirmininkė. Pirmiausia, ačiū už šį pristatymą, už šią diskusiją. Manau, kad vienas iš klausimų, kurį reikėtų detaliau panalizuoti, yra socialiniai dalykai susijęs su saugumu, kiek jos apriepia ESA. Na taip, e, dėl to nelemto German Wings lėktuvo sudužimo tik vakar buvo ataskaitovo griežta, kad čia buvo svarbiausia žmogaus veiksnys. Ir E, nors e, mes manome, kad daug grėsmų kelia ir nepilotuojami orlaiviai, tačiau už nepilotuojamą orlaivį irgi stovi žmogus. Taigi pilotai yra labai svarbus žmogiškasis veiksnys, taip pat e, ekipažas visas. Todėl tokie klausimai, kurie susijęs su stresu, skrydžio laiku, licenzijomis, Tai yra tie socialiniai dalykai, kuriuos galime analizuoti taip pat. Ir vietoj to, kad tos sąlygos darbo gerėtų, jos iš esmės blogėja. Tai kaipgi ka, ka, KPS e vertina šios, šias problemas, šią problematiką. Manau, kad labai gerai turėti inspektorių, ką reikėtų turbūt daryti ir kitose transporto sritise Ir svarbu, aišku, nepamiršti kibernetinio saugumo, nes mūsų naudojami prietaisai daro tampa vis e, sudėtingesni ir ten vis daugiau pažeidžiamų vietų. Norėčiau pakartoti dar vieną klausimą. Ekspertų tinklas, per kuriuos ES bandys koordinuoti nuomonės Ir noriu iškart keletą klausimų. Alternatyvaus kūro panaudojimas, tai yra biokūro ir žiedinės ekonomikos kūriamo kūro. Ir antra, kaip galėtume pagerinti orlaivių ardymą, nustojus jos naudoti pagal REACH reglamentą. ESA taip pat e, turėtų pasiekti sutarimą su Vokietija dėl jų, e, dėl jos e, būstinės. Taigi būtų, būtų gerai, kad ši situacija būtų galų gale, na, aiški. Ačiū, toliau Vin van de Kamp. Ačiū pirmininkė. Na, manau, kad iš tikrųjų mums šį ES naują reglamentą reikia ir pačią ES reikia vertinti aviacijos augimo aspektu. Daug kalbėjome su pranešėju apie tai iki šiol, tačiau dabar norėčiau iškelti biudžeto klausimą. Tai yra agentūra, kuriai nuolat suteikiame vis naujų užduočių. Ponas Kornelisonas e, savo pristatymą labai kuklus buvo ir neminėjo valdymo klausimo. Tai jis tai paminėjo, kalbėdamas apie pajamas ir uh, e, rinkliavas. Tačiau aš norėčiau detaliau pakalbėti apie ASOS biudžetą. Ypač nes jeigu lyginsime e, su kai kuriamis kitomis agentūromis su, su federalinė e, aviacijos administracija, palyginsime tai čia kaip Dovydas ir Galijotas. E, taip, ESA neturi didelio mokslinio tyrimų biudžeto, tačiau jeigu mes nuolatai sutikime daugiau užduočių, tai reikia atitinkamą ir biudžetą numatyti. Ačiū. Pane Anderson, pirmiausia, skaitant poveikio vertinimą ir žvelgiant į reglamento projektą, kyla krintakins į akis tai, kad nepakankamai kreiptamas dėmesys e, darbuotojams šiame sektorėje, į pilotus, kitus darbuotojus. Ir atrodo, kad e, sumažiname sertifikavimo reikalavimą ir be pakankamo pateisinimo. Man atrodo, kad reikia daugiau informacijos, kai čia saugumai labai svarbis rytis. Aš sutinku su komisijos keičiamais tikslais, tam, kad tikslai, tikslų būtų daugiau, tai yra, skaitant ir aplinkos apsaugą, tačiau saugumas turėtų būti svarbiausias klausimas, tai norėčiau išgirsti daugiau apie tai. Taip pat kalbant apie darbuotojų darbo sąlygas ir gerų sąlygų, gerų mokymų propagavimą kitų sričių, kur būtų galim užtikrinama tai, kad darbuotojų traktavimas neturėtų neigiamo poveikio saugai. Gauname vis daugiau duomenų, kad problemų čia daugėja, o šis projektas iš šios dalykus pakankamai neatsižvelgia. Ačiū toliau, Gezinė Maisner. Ja, vielen Dank. Ähm, ich hab... Labai ačiū. Aš turiu komisijai trumpą klausimą dėl saugumo. Ir aš pritarčiau Matijas e, van Bitenpak, e, mūsų šiandien pranešėjai. E, aš turiu paminėti tokią, tokį klausimą. Ar DSB mes turime didžiulę mašiną, didžiulę sistemą kuri e, skiriasi nuo kitos ir tai e, piloto kabinoje yra specifinė įranga ir todėl oro erdvės kontrolieriai turi, dispečeriai turi e, spręsti šių sistemų nesuderinamus. Aš norėčiau žinoti, ką galima būtų padaryti, kad užtikrintume saugumą, nes, buvo, nes e, e, Afrikoje susidūrė privatus e, lėktuvas ir kitas lėktuvas. Aš norėčiau sužinoti, ar įmanoma užtikrinti tokią abipusę sistemą, kad ji būtų taikoma ir dideliems, ir mažiems, kad mes tiesiog matytume, kas e, skrenda, nes šitas saugumo reikalavimas tikrai visiems yra labai svarbus. Dėkoju, ponas Nilsen. Dėkoju. Ačiū pirmie, aš turiu keletą klausimų. E, norėčiau pakalbėti, buvo užduota klausimų apie socialinį sektorių, apie socialinį saugumą, tačiau apskritai reikėtų e, stiprinti ESOS mandatą apskritai, jos įrojimas, nes iš esmės e, Europoje žmonės euroskeptiškai žiūri į e, ES institucijas ir E, aš manau, kad ES turi vis dėlto turėti didesnius įgaliojimus. Jeigu galvosime apie tokias šalis kaip Švedija arba, pavyzdžiui, Islandija. Tai tarkime, aviacijos bendrovė Švedijoje gali būti susijusius tam tikrą dėl vingių atsitikimu ir tai gali būti mm, saugumo ar priežiūros klausimas. Ir švedijos bendrovės darbuotojai gali nuspręsti, kad orlaivis e, gal nesaugus, tačiau kas priima sprendimą uždraužinti orlaiviui pakilti? Ar tai yra ta institucija ten, kur buvo vykdoma orlaivio priežiūra, ar e, čia turi dalyvauti ir e, paskirties šalies įstaigos, kokios čia būtų taisyklės, čia labai svarbus klausimas. Jackie Foster, ačiū pirmininkė, atsiprašau, kad vėluoju, aš su šešėlinį pranešėjai man ehm, šešias valandas užtruko, kol čia atvykau ir dar sutrukdė ūkininkų streikas. Ehm, atsiprašau, kad neišgirdau pristatymo, tačiau įdomu, kad aš esu vieninteliai žmonių likusių, kurie, kurie rengia pradinį ESA reglamentą. Ehm, prisimenu tos dalykus, dėl ko ši agentūra buvo įsteigta iš vis. Ir jų jos kompetencijos sritis e, dabar yra didžiulės. Todėl pats laikas galvoti apie tai, ką daryti ateityje. Tai kad ESA dirba puikiai, kartais jai buvo sunku, todėl norėčiau paminėti keletą dalykų. dalykų. Norėčiau tikresnio biudžeto, aišku, neperėsime prie federalinės aviacijos administracijos modelio, tačiau E, kadangi agentūra uždirba apie 75 procentus pajamų pati, tai labai svarbu, kad pats sektorius turėtų suvaidinti svarbą vaidmenį dėl to, kad, kad agentūra veiktų veiksmingai. Kai dėl kai kurių kitų klausimų, aišku, kad kalbant apie nepilot, nepilotuojamos orlaivius, tai kadangi aš čia esu pranešėję, norėčiau pamatyti, kaip šis klausimas bus įtrauktas į ESOS reglamentą. Ir manau, kad toks tarptautinis požiūris būt, turėtų būti svarbus. Ir aš atidžiai stebėsiu, kaip čia bus e, elgiamasi. Toliau dėl užimtumo ir aplinkos. Žinome, kokios, kokia yra agentūros kompetencija visi, tačiau tokie klausimai kaip skrydžio, skridimo, skridimo laiko apribojimai yra reguliuojama griežtai e, nacionalinių institucijų ir jeigu yra problemų tarp bendrovių ar už, ir darbuotojų, tai aš manau, kad tuo gali užsimti profsąjungos, o nacionalinės institucijos gali rimtai juos spręsti. Aš asmeniškai negirdėjau jokių skundų iš nieko nuo E, naujų taisyklių patvirtinimą. Dar vienas dalykas, kurį norėčiau paminėti, tai yra atitikties e, tarptautinės civilinės aviacijos organizacijos e, klausimas. Pavyzdžiui, jeigu pažvelgsime į tarptautinės konkurenciją ir Europos taisyklės, tai mums reikia laikytis tarptautinių reikalavimų, pavyzdžiui, triukšmo prasme. Todėl turėtume nekelti kažkokių idėjų dėl europinių taisyklių, kurios netitiktų kažkokio tai 16 priedo ar panašiai. Nereikėtų pas, bandyti išstumti trasnės organizacijos iš šios sistemos. Taip, tiek tuo tarpu iš mūsų pusės ir aišku, kad kai kurios šių klausimų aptarsime detaliau vėliau. Na, o pirmiausia, dėkojame komisijai už pristatymą. Tiesa, dar vienas dalykas dėl saugumo Aišku, pasaulis pasistumėjo į priekį nuo rugsėjo 11-osios, kuomet komisija mūsų visų remiama pasiūlė tas komandas, kurios e, turėtų su nacionalinėmis institucijomis tikrinti oro uostų saugumo sistemas. Taigi aš tikiuosi, kad komisija ir ES ras kažkokį tai susitarimą, kaip ateityje spręsti kai kurios šių klausimų. Ačiū pirmininkė. Ačiū, Izmail Artuk. Ja, Dank, Herr Vorsitzender, Kollege. Dėkoju, kolegos. Daug buvo e, pasakyta, aš dar kartą norėčiau kreiptis į Europos komisiją ir užduoti gener... bendrą strateginį klausimą dėl draunų ir dėl kompetencijos išplėtimo. Esos e, Tai yra labai kontroversiškas klausimas. Mes kalbame apie Europos oro erdvės strategiją ir mano klausimas būtų toks, ar nebūtų protinga, jeigu ir Europos komisija e, parengtų kažką ambicingesnio, pavyzdžiui. Kai mes kalbame apie skirtingas e, nacionalinės apmokesnimo bazės ar e, apmokesnimo sistemas arba e, e, galbūt yra e, skirtingi įmonių darbo laikai gali mums duoti skirtingą rezultatą. Ir galbūt kito, vienas valstybės narės turi labiau ribojančią politiką nei kitos. Ir galbūt mes galėsime į tai pasižiūrėti labiau iš europiško, europietiškos perspektyvos. Ir taip pat, taip, ko man dar trūksta šiame pakete, mes neturime Europinės e, oro erdvės infrastruktūros politikos. Tai yra daugiausia re, e, regioninė ar e, nacionalinė sistema, bet ne europinė. Ir nėra aišku, kokia linkme infrastruktūros prasme mes eisime per ateinančius dešimt metų arba bent ko sieksime. Tai būtų mano pirmas klausimas, kodėl Europos komisija e, tų dalykų neįvertino, neapžvelgė E, tai aišku susijęs su nacionalinėmis kompetencijomis ir čia noriu paminėti antrą klausimą susijusiu su kompetencijos išplėtimu. Esos e, išplėtimo e, ESA saugumo ir aplinkosaugos srityje pagal Europos komisiją gaus papildomas kompetencijas. Tačiau tai yra daroma, e, tai yra daroma nacionaliniu ir regioniniu lygmeniu ir tai daroma visiškai kitaip. Taip man labai įdomu sužinoti, kaip komisija ketina e, išplėsti tas kompetencijas. Aš noriu pasakyti porą pastabų. Vokietijoje mes padalinę esame e, tą kompetenciją tarp visų e, Vokietijos žemių. Ir E, jeigu to dalykų neįspręs nacionaliniu mastu savo namuose, tai jeigu tai nėra įspręsta, tai gerai, tai padaryti Europos e, mastu. Mes e, turime kompetencijas, pavyzdžiui, saus, sausumos transportui, jūrų transportui, tačiau neturime oro erdvės nacionalinės infrastruktūros politikos. Todėl gerai, kad komisija šios klausimus apžvelgs. Tai dabar e, labai įdomus klausimai buvo užduoti komisijai ir norėčiau suteikti žodį komisijai, kad atsakytų į juos. Ačiū pirmininkė, iš tikrųjų daug e, dalykų buvo paminėta. Mes džiaugiamės sulaukę tiek daug klausimų, nes tai rodo, kad jums įdomus mūsų pasiūlymas ir e, tai įkvepia būsimoms diskusijoms su jumis. Mes tikrai jų laukiame. Ponas Marinesku kalbė pirmasis, mes norėtume jį pasveikinti, tapus pranešėjų. Šiuo klausimu mes tikrai esame labai patenkinti, kad galime su jumis dirbti, ponė Marinesku. Iš to, ką jūs paminėjote, dėl pavadinimo ESOS, vienas iš argumentų, kodėl reikia išlaikyti pavadinimą, tai yra labai gerai jau pasaulio žinomas pavadinimas Ir kai pavadinimas pasiteisina, tai reikia jo nekaitalioti, taigi jokių nėra priežasčių keisti pavadinimą. Jūs minėjote nepilotuojamus orlaivius, ne tik jūs ir daugelis kitų, aš vėliau grįšiu prie šio klausimo. Dabar baudos, nuobaudos ir procentai numatyti reglamente maksimali riba, pavyzdžiui, mes nekeičiame jų, nes e, tos ribos yra jau ir dabartinėme reglamente svarbu pasakyti, kad tai yra tik tai jau paskutinė priemonė, kur iki šiol nėra nei karto panaudota, yra daug kitų būdų užtikrinti e, taisyklių laikymasi, kartais uh, turėti griežtą priemonę kaip saugiklį padeda uh, lengviau išreikalauti tam tikrų dalykų taikant švelnesnės priemonės. Tartotinis bendradarbiavimas ponas Marinesko apie tai kalbėjo. Bipusiškumo principo taikymas tarp ESOS ir JAV atitinkamų institucijų. E, prieš dvi savaitės su JAV vyko priežiūros atitinkamos grupės susitikimas ir e, sutarėme pirmą kartą, kad dėl tam tikrų nedėlių produktų nereikės taikyti sertifikavimo procedūros nei vienoje pusėje. Dėl kai kurių kitų projektų buvo e, sutarta kad pakaks administracinio dokumento, bet nereikės taip pat sertifikato ir tai turėtų sumažinti sąnaudas e, pramonė. Mes su JAV taip pat sutarėme, kad bandysime vengti darbo dubliavimo abiejose pusėse, kai e, sertifikuojame didelius e, orlaivius vieni kitų, bet aišku, užtruks, kol visą tai bus įgyventa. Ponas Marinesku ir kiti pateikė klausimą apie saugumą. Saugą mes taip turime spręsti saugumo klausimus, kai kas klausė komisijos ir esos valstybių narių e, vaidmenų, dėl, dėl vaidmenų atskirimo ir skirtumų. Mes e, pateikėme tekste tam tikrus pasiūlymus, kurie e, yra papildomi, pavyzdžiui, dėl to, kaip ESA gali užtikrinti didesnį saugumą, bet išlikdamas savo ekspertų ekspertinėje zonoje, pavyzdžiui, orlaivių e, dizaino projektavimo srityje ekspertizė e, specialistai yra ESOje, o kibernetinis saugumas e, taip pat rodo, kad ESA gali būti sprendimo dalis bet e, galimybė naudotis žvalgybinė informacija e, taip pat yra labai svarbi. Kaip žinia, neturime europinės struktūros, dėl to turėsime dirbti kartu, dirbti kartu ir mes jau tą darome, dirbame su valstybėmis narėmis ir bandome e, bendrai, kiek tai įmanoma, vertinti riziką, o paskui dėkti atitinkamas priemonės pagal saugumo uh, E, e, teisinį pagrindą ar saugos, kaip kad pavyzdžiui e, kabinų durų klausimas, kurį visi žinote. Dėl tam tikrų zonų visi turi siekti papildyti veiksmus ir mes taip pat turime dirbti kartu su valstybėmis narėmis ir turime tą užtikrinti, kad visi vežėjai gautų informaciją apie rizikas. E, jūs tikriausiai sutiksite su, su manimi, kad esminės svarbos informacija labai svarbi saugumui ir negalima apstriboti vienu ar kitu operatoriumi, nes piliečiai naudojasi daugybę bendrovių, ne tik Europoje, bet ir už jos ribų. Pone Prois dar pateikė kitų klausimų, kaip ir daugelis kitų. Ji kalbėjo apie esos biudžetą, sakė, kad reikia užtikrinti pakankamus išteklius finansinius, lankstumą. E, aviacijos pramonė taip pat nuolat to prašo, mes atsižvelgėme į šį pasiūlymą. Jūs galėsite spręsti, ar pakankamai gerai ar ne, tačiau mielai pakalbėsite, galėsime padiskutuoti šio klausimu ir galvojame apie galimybę įdėkti papildomus elementus, pavyzdžiui, darbo krūvio rodiklius, tuomet jūs ir taryba, tvirtindami metinį biudžetą, galėtumėte apsispręsti, koks būtų deramas agentūros darbuotojų skaičius, kad ji galėtų e, patenkinti rinkos e, požiūrius ir nebūtų dėlsiama sertifikuojant naujus gaminius. Tai yra labai svarbu siekiant išlikti konkurencingais Taip pat buvo kalbama apie tai, jog esą gali vaidinti svarbu vaidmenį tarptautiniu mastu, tam reikia taip pat išteklių, reikia teisinio pagrindo. Mes manome, kad pasiūlyme į abu dalykus pakankamai gerai atsižvelgta, e, esą turėtų siekti eksportuoti Europos standartus į trečiasią šalis, siekti pagerinti saugumą, niekas netrukdo esai e, veikti kitomis šalimis, jau ji tą ir daro. Pavyzdžiui, e, gana nemažai techninio darbą šiuo metu atlieka kartu su Kinija dirbdama, siekdama e, sukurti pagrindą e, būsimam aviacijos nesaugos susitarimui su Kinija. Mes jau gavome įgaliojimus iš tarybos dėrėtis dėl tokio sutarimo. Prieš savaitę gavome įgaliojimus. ESA iš tiesų jau veikia tarptautiniu mastu, tai labai būtina veikla ir reikia, kad įplėstųsi tarptautiniai forumai, e, tarptautinės civilinės aviacijos organizacijoje ESA taip pat dalyvauja, ji dalyvauja ES delegacijos sudėtyje, ji yra o stebėtoja daugelį šios organizacijos struktūrų, ESA dirba techninėse grupėse E, pavyzdžiui, tinkamos skraidyti e, orlaivių e, ekspertų grupėje pirmininkauja esos atstovai. Ponas Vandalin kalbėjo apie ESA ir nacionalinės institucijas, apie jų darbą ir apie tai, kas turėtų atlikti inspekcijas ir kas išlaiko ekspertinę informaciją esą kai kuriuose srityse turi e, įgaliojimus e, veikti, pavyzdžiui, orlaivių sertifikavimo srityje, bet kitose srityse taip visiškai nėra, pavyzdžiui, dėl operacinės saugos, veiklos saugos taisyklių nacionalinės institucijos yra atsakingos už jas ir e, išdirba inspektoriai turintys kvalifikaciją, jie taip pat ima mokesčius už e, patikras. E, dar vienas dalykas - priemonės užtikrinti vieningesnę sistemą. E, pagrindiniai reikalavimai saugos inspektoriams ir galimybė dirbti kartu, pavyzdžiui, keičiantis ekspertais, tikrais ekspertais, inspektoriais valstybėse narėse. Į tai bus žiūrima. Taip pat e, buvo klausimas apie, pateiktas klausimas apie e, operatorių bepiločių orlaivių mokymų. E, mūsų nuomonė nereikėtų išsamei kalbėti šiame dokumente apie tai, viskas priklauso nuo sudėtingumo operacijų ir tai bus aptariama deleguotose aktuose ateityje. Kalbėsime apie tai, koks mokymas būtinas, koks nėra būtinas. Ar mes galime mm, žengti kojo kojant su inovacijomis ir pokyčiais. Mes manome, kad pagerinome galimybės šioje srityje, nes reglamentas mažiau preskriptyvus, daugiau lankstumo, atvirumo numatyta ir tikimės, kad per atenčius 10 ar 15 metų mes turėsime pakankamai gerą pagrindą teisinį šioje srityje. Pone Dali kalbėjo apie CO2 emisijų didėjantį kiekį. E, ne tik šis reglamentas apie tai kalba, tik tai tam tikrų mastų reglamente apie tai kalbama. Mes kalbame apie e, priemonių rinkinio požiūrį ir E, viena iš tokių priemonių yra technologijos. Į ką kontekste standartas e, anglės dvideginio emisijų yra parengtas neseniai. E, tai yra vienas iš techninių sprendimų, bet yra ir kitų priemonių, kaip operacinės priemonės, alternatyvus kuras ir rinka pagristi mechanizmai, kurie leistų uh, spręsti problemas. Kaip žinote, mes daug labai dirbame, kad rugsėjį į e, kavo asamblėje būtų patvirtintas globalus rinkos priemenis pagrystas mechanizmas. E, interesų konfliktas e, darbo tvarkos taisyklės, tiksliau darbuotojų taisyklės jau sprendžia šį klausimą dėl interesų konflikto Dėl pilotų nuovargio saugos, atsižiūrint pirmiausiai German Wings atvejį, ESA jau ESA yra parengusi keletą priemonių, jos rengiamas įgyventinti ir mes e, ketiname kartu su ESA įgyvendinti tas priemonės. Šiais metais, kai galima, sieksime daugiau įdėkti tų priemonių, yra e, pateikti pasiūlymai, kurie padino galimybės keistis duomenimis, įskaitant mediciną medicininius duomenis. E, Šis sėtis yra problematiška, bet jau užsitikrinome gerą teisinį pagrindą. Pone Ajela Sender, e, man regis, kalbėjo apie būstinę. Kiolnas reglamente taip pat minimas kaip būstinė ir manau, kad esą su Vokietija jau e, baigė susitarti dėl buveinės žmogiškasis veiksnys, tai labai svarbu. E, pilotų mokymai, e, medicinos pažymėjimai, tie dalykai yra numatyti, tačiau aš turiu pasakyti, kad ir kitos sritys tokios kaip laiko skrydžio e, ribojimas, sutartiniai dalykai, iš ataskaitos dėl German Wings sužinojame, kad tie dalykai nebuvo patys svarbiausi čia. Dėl biudžeto aš jau minėjau, kokia mūsų pozicija, bandau kalbėti trumpai, pirmininkė, kaip jūs ir prašėte, e, saugumas ir e, nepilotuojami orlaiviai, apie tai jau taip pat kalbėjau. Ponas Nilsenas klausė, ar nereikėtų sustiprinti esai, e, jos įgaliojimų. Man atrodo, kad jau pakankamai nemažai numatyta. Mm, dėl tarpusio pripažinimo rinkoje numatyti tam tikri veiksmai, taip pat reikia prisiminti, kad esą be dabartinių užduočių gali e, sulaukti iš valstybių narių prašymų ar užduočių. Jeigu valstybė narės sako, kad aš nebenoriu, jog inspektoriai dirbtų toje srityje, galbūt e, esą ar, ar kažkas kitas gali perimti tas funkcijas. Kol kas to neįmanoma, bet e, tai, bus, tai yra numatyta. Pone Foster kalbėjo apie savo pranešimą dėl e, bepiločių orlaivių. Mes esame dėkingi už tai ir tikriausiai sutinka, kad mūsų pasiūlymas labai didelė dalimi atitinka jos pranešimo išvadas. Ponas Ertugas klausia, ar nereikėtų mums siekti dar daugiau. Yra skirtumų e, mokesčių sityje, darbo laiko taisyklės taisyklių su trečiomis šalimis, e, tai susijęs su apskritai aviacijos strategija, bet nebūtinai su šio reglamento prieptimi. Mes siekėme eksportuoti ES saugos standartus ir tie dalykai aptariami šiame reglamente ir į ką mes aktyviai dirbsime, taip pat pasitelksime dvi šalių susitarimus aviacijos saugos susitarimus. Su JAV, Brazilija, Kanada jau turime tokius susitarimus. Ir kaip neseniai e, sakiau, su Kinija ir Japonija gavome įgaliojimus darytis dėl tokių sutarimų. Taigi tiek pastebėjimų pirminkė. Sorry, um, ask... Atsiprašau, pirminkė, aš norėčiau paprašyti konkretaus atsakymo apie tai, kad neatsižvelgiama į oro linijų darbuotojų darbą ir jų poveikiai rizikai. Koks pateisinimas tai būtų naudojamas <clears throat> atsisakyti tų preskriptyvių standartų? Labai trumpai prašom atsakyti. Aš manau, kad nors aš daug kalba per taisyklės pagal rezultatus, tai yra naujas elementas. Tai nereiškia, kad nebebus preskriptyvių taisyklių. Yra tam tikrų sričių, kur tokios taisyklės yra, pavyzdžiui, skraidimo laiko ribojimas ir gali būti nemažai priežasčių tai palikti. Ką mes čia siūlome šiame pasiūlyme, tai yra daugiau pasiklausti rezultatais, ten, kur geriausia tai daryti, nors ne visada taip yra. Damit hätten wir diesen Tag so. Labai ačiū, tuo ir baigiame dabar šitą darbo atvarės klausimą. Dabar pereiname prie uh, kito uh, mūsų darbo atvarės klausimo Europos Sąjungos Izraelio, Europo, Izraelio Europos viduržėmio jūros regiono valstybių aviacijos sutarimo sudarimas. Ir dabar aš noriu suteikti žodį uh, pranešėjui. Klasis. Henris. Dėkoju. Mes turime du e, identiškus teisės aktus. E, tai yra e, Kroatijos stojimas į Europos Sąjungą ir tarybos rekomendacija pagal bendrą aviacijos sudarimą tarp ES ir Gruzijos. Ir e, jame irgi yra atsižvelgiamas e, Kroatijos stojimas į ES. Taip pat yra Euromed aviacijos sustarimas tarp ES ir Izraelio. Nėra jokių pakeitimų padaryta šiuose sustarimuose tiek su Gruzija, tiek su Izraeliu. Nėra jokių esminių pakeitimų. Vienintelis didelis pakeitimas yra e, Izraelio, e, tai yra e, Kroatijos įtraukimas į e, sustarimą dėl to, kad Kroatija įstojo į Europos Sąjungą. Dėkuoju. Mm. ponas Del. Deli. Tai yra techniniai dokumentai ir kai kalbame apie e, šių susitarimų taikymo e, išplėtimą Kroatijai, e, kalbant apie susitarimus tarp ES ir Izraelio bei Gruzijos, tai aš labiau norėčiau pakalbėti apie uh, juos, nes jie yra techniniai, aš manau, me, mes turėtume teigiamai balsuoti dėl jų per plenarnę sesiją. Ačiū. Dėkoju, Jackie Poster. Dėkoju pirmininkė ir dėkoju pranešėjai. E, nieko labai sudėtingo čia nėra. Aš manau, kad mes turėtume e, pasistumėti į priekį su šiais sustarimais, e, nes yra dar ir kitų, kurie dar nėra pasirašyti. Taigi, nekar iš tikrųjų norėtų kiek manau greičiau juos sudaryti. Toliau, juos rados. Dėkuoju. Alde frakcijos vardu aš pritariu šiam e, susitarimui e, dėl Kroatijos įstojimo e, su Izraeliu Kroatija pasirašė aviacijos sutarimą 98 metais. Ir šitas reglamentas supaprastins procedūras ir užtikrins geresnį bendradarbiavimą šiuose turistinėse zonose. Dėkuoju dabar E, terminas, iki kada galite pateikti pakeitimus, yra kovo 21.12 valanda. Ir dabar mes e, kalbame apie e, kitą. Europos, kitą klausimą Europos Sąjungos bei valstybių narių Gruzijos bendrosios aviacijos erdvės susitarimas, siekiant atsižvelgti Kroatijos Respublikos sutarimą Europos Sąjungą. Noriu suteikti žodį pranešėjui, ponui Asis. E, turinys iš esmės tas pats. Visiškai tas pats. Tas pats, kas sakoma apie e, susitarimą su Izraeliu, tas pats taikoma ir Gruzijai šiuo atveju. Reik, ir e, čia siekiama iš, išplėsti susitarimo taikymą Kroatijai, kadangi Kroatija įstojo Europos Sąjungą. Uh, dar kartą EPP vardu, ponas Dėlį, e, e, mes manome, kad turėtume irgi įtraukti šitą susitarimą ir paremti jį. Jackie Foster. Aš tik tą patį, ką sakiau, noriu pakartoti, pritariu pranešėjui. E, Jos Aradoš, dėkoju. Kroatija neturėjo bendradarbiavimo sustarimo su Kroatija, aviacijos rytį, su Gruzija aviacijos srityje, todėl mes pritarėme tam. Dėkoju. E, tokiu atveju mes irgi baigėme nagrinėti šitą klausimą ir pakeitimus galite pateikti iki kovo 21.12 valandos. Vienintelė galimybė pateik, e, e, yra vienintelė galimybę, vienintelis pakeitimas, kurį galima pateikti, yra tiesiog siūlyti atmesti šitą sustarimą. Na, dabar jau baigiame atvirą posėdį ir periname prie, ne, prie uždaro posėdžio. Todėl aš prašau, kad tie, kurie čia negali būti, negali dalyvauti, išeitų iš salės, o visi parlamentarai gali likti.